Zgodnie z zapowiedzią mówiłem, prosiłem, że chcemy rozpocząć w miarę punktualnie, gdyż pan komisarz ma. Kaip jau sakiau, šiandien ryte norėjome pradėti tiksliai laiku, dėl to, kad mūsų posėje dalyvauja komisijos narys Oettingen ir jis atvyksta lygiai trečią valandą komisaras Oettinger atsakingas už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius. Dabar jis turi labai daug darbo, vis nori su komisaru susitikti, išklausyti naujos informacijos. Koordinatoriai galės pasisakyti Kiekvienas koordinatorius po dvi minutės turės pasisakymui, o paskui galės pasisakyti pranešėjai ir kiti kolegos. Taigi, nedeltimas perduosiu žodį ponui Ettinger. Verehrter Herr Vorsitzender, Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Pirmininkė, ponios ir ponai, labai dėkoju Jums už kvietimą atvykti į šį svarbų parlamento komitetą ir aš labai džiaugiuosi, kad yra toks didžiulis susidomėjimas, kurį rodote. Taigi, man atrodo, atėjo tinkamas momentas pasikeisti nuomonėmis apie tai, kaip būtų galima paruošti būsimą daugiametę finansinę programą atinančiam dešimtmečiui. Taigi, ką yra numačiusi komisija ir kokios yra mūsų nuomonės kalbant apie bendrąją žemės ūkio politiką Europoje. Ir kas mus labiausiai neramina. Na, pirmiausia, mes norime, kad finansinė programa būtų numatyta septyneriems metams. Septyneriems metams e, tai užtikrintų teisinį iškumą, visiems e, regionams, e, vyresniems, jaunesniems ūkininkams ir taip pat mums vartotojams Europoje. Tačiau mes taip pat norime paskelbti daugiametę finansinę programą, kuri po šios turėtų e, tęstis penkerius arba penkerius plus penkerius metus. Nes 19 metais bus išrinktas naujas Europos parlamentas, pradės darbą nauja komisija, kuri bus e, keisis ir 24 metais. Taigi, tokiu būdu turėtumėme formuoti daugiametę finansinę programą. Parlamentas ir komisija, kalbant apie daugiametę finansinę programą, čia tuos dalykus reikia suderinti. Kitas dalykas. Mes norime įtvirtinti bžūp pagrindus. Antrasis ramstas turi būti suderintas su sanglaudos fondu. Tačiau Visgi aš manau, kad yra nemažai argumentų, kodėl reiktų išsaugoti du ramščius bendroje žemės ūkio politikoje. Ir sutikus jūsų komitetui ir taip pat komisaro atsakingo žemės ūkio, už žemės ūkį su, sutikus ir komisarą atsakingam už žemės ūkį, mes turėsime nuspręsti, kaip padalinti išteklius tarp pirmojo ir antrojo ramščio. Taigi tai yra lemiamas momentas ir mūsų būsimoje daugiametinėje finansinėje programoje yra dvi spragos. Pirmoji spraga, kurią e, sukuria Brexitas, kalbant apie įplaukas ES biudžetą, nes 12-13 milijardų eurų mums bus mažiau kasmet. Na, o kalbant apie mūsų užduotis, kalbant apie išlaidas, tai čia irgi yra atitinkama spraga, nes kalbant apie 2011, 2012, 2013 metus nepakako lėšų toms naujoms užduotims, kad galėtumėme sukurti geresnės darbo vietas. Ir Tokios problemos gali būti geriausiai išsprendžiamos ES mastu, problemos susijusios su pabėgėliais, sienų kontrolė, migracija, kova su terorizmu. Taip pat stambus mokslinių tyrimų projektai geriausiai gyvendami ES mastu. Taip pat apskritai mokslinių tyrimų klausimas gynybos pramonėje. Taigi mes manome, kad nepaisant tų užduočių ir išlaidų. Aišku, sudėtinga prognozuoti skaičius, bet tam, tikri, tam tikros užduotys, užduotys buvo finansuojamos iš daugiamet, dabartinės daugiametės finansinės programos, perskirstant lėšas. Na ir aišku, tos užduotys auks, didės, taigi mes turime pasirūpinti, kad uh, turėtumėme pakankamai lėšų kitoje daugiametėje finansinėje programoje, kad galėtumėme tas užduotis įgyvendinti. Niekas nenori, kad bendro žemės ūkio politika būtų apkarpyta. Mes rengėme tris ar keturias formulės, kurios ir turėtų tapti mūsų požiūrio pagrindu. Tai yra breksito spraga, Mes siūlome, kad 50 procentų 50 procentų turėtų būti sumažinamos mūsų išlaidos ir 50 procentų turi būti šviežių lėšų. Toliau kalbant apie tą trūkumą, tą spragą, kalbant apie išlaidas, tai kad trūksta lėšų įgyvendinti toms užduotims, kurias turime įgyvendinti savo piliečių labui. 80 procentų pinigų šviežių pinigų ir 20 e, procentų būtų perkeliama iš dabartinės daugiametės finansinės programos. Tai jeigu viską sudėtumėme, pamatytumėme, kad dabartinės programos, e, žūp, e, sanglauda, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, horizontas 2020, Erasmus, ir kitos esminės programos yra finansuojamos ir dabar, jeigu pažvelgtumėme į tas naujas iškilusias užduotis, realistiškai, pasitelkdami realistiškus skaičius, tai pamatytumėme, kad reikia viršutinės ribos. Reikia dėti viršutinę ribą, kalbant apie įplaukas, įsipareigojimus, 1,1x. Tai būtų 1,1x ir tai reiškia, kad nuo 1,1 iki 1,19 procentų. Taigi, ponas Tom, ponė Toma, ponas Albrecht, e, Levandovskis yra mūsų, jūsų parlamento pranešėjai, kurie rengia pranešimus šiais klausimais ir mes laukiame tolesnių diskusijų Europos parlamente su jais. Ir aš įsivaizduoju, kad 1,3 procento nuo bendrų nacionalinių pajamų turėtų būti ta riba, kurią siūlys Europos parlamentas. Taigi kol kas viskas neblogai. Aš lankiausi 17 valstybių, 17 valstybių narių ir dar lankysiuosi 10 kitų, kalbėjausi su finansų ministrais, užsienio reikalų ministrais, vidaus reikalų ministrais, nacionalinių parlamentų nariais. Ir mes turime suvokti, kad maždaug penkios ar šešios valstybės narės bus e, užsispyrusios. Ir laikysis tos taisyklės, kuri buvo numatyta Davido Camerono, tai yra 1,10 procento viršutinė riba. To šalys yra Švedija, Danija, Suomija, Niderlandai, Austrija. Na ir Europos parlamente šiame komitete yra narių iš tų šalių. Tų šalių Ir manau, manau, kad tie nariai ir sutiks su manimi, kad tikrai bus labai sudėtinga įtikinti Helsinkį, Kopenhagą, Stokholmą, kad e, reikia tos 1,3 procentų ribos. Taigi, toks yra atspirties, diskusijų atspirties taškas. Bet aišku, jeigu manytumėme, kad tai yra visos istorijos problema, tai tai būtų netiesa, nes 1,3 procento. Jeigu kalbėtumėme apie pagrindinės programas, tai joms kyla grėsmė, jeigu mes nepanaudosime išteklių, nes negalime apmokėti už dabartinės ir būsimas užduotis. Taigi vienas kablelis X būtų mano pasirinkta formuluotė. Ir aš suprantu, kad jūs kaip specializuotas komitetas atmetate apkarpimus, apkarpimų galimybę. Tačiau aš vis tiek į jūs kreipiuosi ir sakau, kad aišku, reikia laikytis savo pozicijos, tačiau, kai kalbame apie biudžeto apkarpimus, reikia pirmiausia išsiaiškinti, kur įmanoma būtų tą padaryti ir ko apkarpyti mes jokių būdų negalime. Taigi aš nenorėčiau sumenkinti jūsų pradinės pozicijos. Uh, Bet kalbant apie neformalius susitikimus ir pokalbius, kurie vyksta, mes kartu su kolega Hauganu analizuojame įvairius variantus, galimus variantus ir balandžio mėnesį komisija išdėstys mūsų poziciją. Mes turime parengę apžvalgą įvairias nuomonės, pozicijas, tą padarė yra ir auditoriai, ir kalbant apie žalinimo priemonės, ne, ne apie pačią idėją, bet kaip praktiškai tai turėtų būti įgyvendinama, nes panašu, kad praktikoje žalinimo priemonės neduoda to rezultato, kurį turėtų duoti. Taigi, kalbant apie teisinį pagrindą susijusį su bendra žemės ūkio politika, kurią reikia modernizuoti ir supaprastinti taisyklės. Taigi, iš kai kurių ūkininkų atstovų aš girdžiu štai ką. Na, gerai įmanomi tam tikri biudžeto apkarpimai, jeigu šį beitą supaprastintumėme, kalbant apie prieigą prie lėšų, kad taip pat rūpinantis, kad vis būtų visuomet laikomasi taisyklių, kad būtų siekiama bendrų tikslų, Taip pat, kad ūkininkavimas būtų palankus aplinkai, taip pat reikia rūpintis gyvūnų gerovę. Bet esmė yra ta, kad mes gauname labai daug reikalavimų, išklausome tų poreikių ir mes negalime, aišku, patikėti to nacionalinės kompetencijos klausimams. Nes bendroji rinka gali veikti tik tuo met, jeigu mes laikomės bendrų principų. Nes jeigu sugražinsime tas teisės nacionaliniai kompetencijai, tai atsiras daug susiskaldimo. Bendroji žemės ūkio politika buvo viena pirmųjų bendrijos politikos sričių. Iš pradžių buvo anglių ir plieno bendryje, po to sekė šūp. Taigi aš manau, kad mes turime visą tai išsaugoti Europos lygmenių. Ta for, politika turi būti formuojama Europos lygmenių. Jeigu reikalinga kažkur sumažinti finansavimą 5-10 procentų apkarpimų, tikrai nedaugiau nei tiek, tai konkrečiai, jeigu kalbame apie 20 metus ir 21-uosius, perinant nuo senosios daugiametės finansinės programos prie naujosios 50 procentų apkarpimai galimi. Tačiau kyla klausimas, kur čia reiktų apkarpyti tą finansavimą. Tai kalbant apie finansavimo renacionalizavimą, tai aš nemanau, kad tai būtų tinkamas sprendimas, vyktų konkurencija tarp regionų, kas gali duoti daugiau, tada varganesni regionai nukentėtų ir kalbant apie konkurenciją, tai atsirastų iškraipimų, nebūtų vienodų sąlygų ir tada atsirastų dar daugiau biurokratijos. Taigi, kalbant apie viršutinių ribų nustatymą, aišku, turime apie tai kalbėti. Ir jeigu degres, e, regresinis paramos mechanizmas būtų numatytas, atsižvelgiant į ūkių dydžius, valdų dydžius, turime, aišku, į tai atsižvelgti ir taip pat balandžio mėnesį su komisaru Hauganu mes priimsime sprendimą ir pateiksime pasiūlymą. Klaidų lygis. Kalbant apie išteklių panaudojimą ir bendrą žemės ūkio politiką, mūsų siekis, kad klaidų lygis būtų, lygis būtų kuo galima mažesnis, bet uh, manau, kad būtent dėl to, kad kontrolė vyksta labai tankiai, vienas, vieno audito principas čia turėtų būti taikomas, o po to kiti auditoriai tiesiog turėtų patvirtinti pirmojo audito rezultatus. Tada būtų lengvesnis gyvenimas ūkininkams, bet tai savo ruoštų reiškia, kad klaidų lygis Jeigu tas kontrolės tankis būtų mažesnis, klaidų lygis gali išaukti. Na ir ateityje, kalbant ypač apie jaunus ūkininkus, inovacijas ir kitus dalykus, šalia tos bendrosios paramos reikalingos ir konkrečios priemonės. Mes norime nenumatytų situacijų fondo, ištikus kriziai lėšos galėtų būti iš jos skiriamos konkretiems sektoriams, sektoriams, kurie nukenčia konkrečiose Europos vietose. Taigi, aš aišku, nereikalauju revoliucijos, aš norėčiau matyti evoliuciją, kalbant apie būsimą daugiametę finansinę programą ir būsimą bendrą žemės ūkio politiką ir jos ateitį. Ir dar viena mintis. Jei, norim, jei mes norime pasimokyti iš praeities, Prisiminkime Baroso komisiją. 11 metų birželio mėnesį buvo pateikta septyniarių metų finansinės programos pasiūlymas buvo pateiktas. Ir po to niekas nevyko, nebuvo pasiekta pažangos dėrybose. Ne, 2011 metų antrame pusmetyje niekas nevyko, 12, 12 metais niekas nevyko, 13 metais, 13 metų gruodžio viduryje pirminiai teisės aktai buvo patvirtinti ir tada buvo paskelbta tam tikra informacija, ūkininkų atstovai, vyriausybių atstovai. Paskelbė tam tikras deklaracijas ir kai buvo atitinkami dokumentai paskelbti, jau buvo prasidėjo, prasidėjo kažkokie ūkininkų mokymai, bet tai realiai buvo pamatyta tik tai 15 metais. Praėjus jau 18 mėnesių nuo daugiametės finansinės programos pradžios. Taigi jau buvo praėję daug laiko ir ūkininkams tikėjo mechanizmų įrangos ir jeigu tik tai 20 procentų kapitalo turi, tai iš tiesų tai buvo viskas labai sudėtinga ūkininkams. Čia reikėjo iš tiesų racionalių europinių programų. Pavyzdžiui, už hektarą kažkiek x eurų gaunama per ateinančius septynerius metus, tai tada yra atitinkamas prognozuojamumas. Taigi mes 20 metais turime patvirtinti tokią daugiametę finansinę programą. Na, o gegužės mėnesį mes pasiūlysime paketą ir greitai po to atitinkamos įgyvenimo priemonės bus pasiūlytos. Tai šeštoji daugiametės finansinės programos versija. Žakas Delioras 98-aisiais paskelbė pirmąją. Taigi, nuo 2021 m. sausio 1 dienos pradės uh, prasidės nauja daugiametinė finansinė programa, prieš tai bus Europos parlamento rinkimai. Taigi ir jūs, ir mes turėsime pasirūpinti tuo iki rinkimų, nes priešingo atveju sulauksime 20 metų gruodžio. Taigi aš labai tikrai dėl to jūs, jūs kreipiuosi paskirti pranešėjus kuo greičiau įsigilinti į tą klausimą, pradėti darbą, jeigu gegužės trečią dieną prasidėtų tas darbas, tą darbą pradėtų ir taryba, tada mums atsiveria galimybė, galimybė mūsų ūkininkams, regionams turėti teisinį iškumą dar prieš Europos parlamento rinkimus. Ir tai yra esminės, esminė galimybė visiems, kalbant ir apie BŽUP, BŽUP horizontas 2020, sanglaudos politiką ir visas programas nes iš tikrųjų ūkininkams ypatingai reikalingas teisinis aiškumas. Dėkoju. Koordinatoriai po dvi minutį. Ja, po... Labai ačiū. Po dvi minutės kiekvienam koordinatoriui. Tikrinsiu laiką. O paskui kalbės pranešėjas trys minutės ir visi kiti koordinatoriai. Mes e, tokiu būdu nesistengiame sistemos e, susityti Mes e, tokiu būdu nesistengiame sistemos e, susika buvo paminėta kaip neatsiejama BŽP politikos e, paralelinė politika. Prieš mano akis mano vairuotojo teisė. Tada du kartus mažiau negu dabar. Tiesą sakant, po to, kai aš gavau tas teisės, po poros metų kainos pakilo vos nedvigubai. dvigubai. Ir šiandien kalbame, kiek daug yra sumų skiriama ūkininkams, dėl to, kad pagamėjo, padidėjo nepaprastai visos veiklos kainos, tai kaip išlaikyti ūkininkus, kad e, žemės ūkio įmonės išliktų gyvybingos. Milijonai šeimų Europoje iš ūkininkavimo išgyvena. Todėl mes turime pasirūpinti, kad sistema leistų jiems išlikti ir gerai gyventi. Todėl e, prašyčiau visų kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta, nes e, po keturių penkios kalbėtojų sąrašas. E, bet tiksliau, ponas Jotingeris turės išeiti, užsirašyti galima tik iki to, to laiko kalbėti. Ponas Sandriu. Ačiū, ačiū gerbiamas komisijos narių už tai, ką Jūs pasakėte. Aš suprantu, ar bus ES ateitį, moksliniai tyrimai taip pat, bet maisto garantijos, maisto sauga taip pat yra pamatas visuomenės. Sveikata, aplinkos apsauga, žemės ūkis yra bendra gerovė ir mes turime e, rūpintis, kad tos tų sričių politikos viena kitą paptiesų m, išspręsime visas problemas reformuodami tą politiką. Mes suprantame, kad žemės ūkio politikos didelė dalis turės būti modifikuota. E, daug kas turės būti priderinta prie sveikatos politikos poreikių ir aplinkosaugos politikos poreikių. Todėl bus labai sunku uh, pakeisti ūkininkų elgesį, uh, į kokią juodą duobę pateks ES po Britanijos pasitraukumo, bet aišku, kad ūkininkams reikia teisinio aiškumo dėl ateities. Tai dirbu labai ilgai. Norėčiau jūsų paklausti dėl daugiametės finansų programos, kuri buvo paskelbta vasario 14 dieną. Sakėte, kad žemės ūkio ir e, nevardinsiu dabar čia visko, kokios naudos e, žemės ūkis gali atnešti. Jungtinė karalystė, kiek žinau, prisidėjo maždaug septyniai. E, toliau ponas Huitema. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Kaip jūs sakėte savo kalboje, kiekvienam naujam parlamentarui programos atgyvena Reikia jas reformuoti, modernizuoti, o galbūt netgi reikėtų atidžiai ir kritiškai uh, įvertinti, ar nereikia iš vis panaikinti. Noriu jūsų paklausti, kaip jūs galite nustatyti iš ankstinę sąlygą, kad uh, prieš pradedant galvoti apie naujas politikos rūšis, neįjungtumėm reflekso išlaikyti status quo ir jį tik tai papildyti kitais prioritetais. Uh, Jeigu kažką panaikinsime, aš manau, kad mes lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti, e, ką prieš tai būtų galima reformuoti prieš panaikinant. Dabar konkrečiai dėl BŽUP. Kaip jūs užtikrinsite, kad prieš susitariant dėl naujos daugiametės finansų perspektyvas MFF, užtikrinsime, kad BŽUP atneš tuo, įgyvendys tuos tikslus, kurių siekime, pavyzdžiui, dėl inovacijų, dėl maisto saugumo, dėl e, žemės ūkio tvarumo. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir mes turim galvoti apie tai, kaip mokesčių mokėtojams galėsime pateisinti tokį sprendimą. Pan posų Hausling. Ponas Hausling. Es igual, antes que después. Eh. Eh, gracias. Na, nesvarbu, ar anksčiau, ar vėliau. Pone Sandra Rodrygės, mm, pirmininkė ir komisarė, visų pirma, mes manome, kad dabartinėme kontekste. Eh, negalima mažinti finansavimo BŽUP geriausias ribas. Tačiau, kadangi kalbame apie naują BŽUP, tinkamiausia būtų šią BŽUP apibriežti, paskui įvertinti finansavimo poreikius ir nustatyti reikalingą biudžetą tam, kad e, naująją politiką galima būtų taikyti. Met mums e, nereikėtų tiek visuomenės paramos ir valstybės lėšų. Dar vienas dalykas, ir žinau, kad lieka nedaug laiko, jūs kalbate apie būtinybę mažinti išlaidas. Taigi, užuot kalbėjęs apie mokėti mokesčius, privalėtų mokėti mokesčius, reikia priversti kažkaip vengiančius mokesčių juos sumokėti, tai padidintų biudžetą. Tai, o antras dalykas, reikia galvoti ne apie išlaidų karybai didinimą, bet apie jų mažinimą. Ačiū. Be abejo, reikia įplaukų į ES biudžetą. Buvo kalbėta apie mokesčių sistemos e, sutvarkymą, bet akivaizdu, kad reikės mažinti finansavimą tam tikrų mastų. Negyvenkim svajonių pasaulį. E, regionų plėtra ar antrajame ramstie E, skirtingų regionų plėtra yra žymiai svarbiau negu pirmasis ramsis, nes čia mes turim siekti pusiausviros, balanso ir turim aiškiai suprasti, ką reikės pirmame, nukirpti pirmame ramsi ir ką perkelti antrajame ar atvirkščiai. E, e, mes turim suprasti, kad turime pereiti prie klimato apsaugos, biologinės įvairovės, pinigai turi būti panaudojami konkrečiam tikslu ir tą reikia pademonstruoti visuomeniai mes turime veikti žymiai tikslingiau. Jau esame turėję galimybių apie pramoninę veiklą, pirkimus ir panašiai, žemės ūkio sektorius irgi su to yra susijęs. Ir manau, kad šioje, šioje srityje mes turim kalbėti apie viršnės ribos nustatymą. Renacionalizavimas tai yra labai geras pasiūlymas, nes norim bendrosios žemės ūkio politikos ir kompetencija turėtų priklausyti Briuseliui. Ačiū. Mes kalbame apie ES finansų ateitį. Ir kas e, atkreipė mano dėmesį, tai nedidelis kelis, kuriame kalbame apie nuosavus išteklius nuosavi ištekliai, tai pinigai, kuriuos ES ar komisija sugeba surinkti iš visų ES mokesčių mokėtojų. Ir valstybės narės jų visai negali kontroliuoti. Aš stebėjausi, matydamas, kaip drąsu teikti tokį pasiūlymą, įsteigti ES įmonių mokestį, anglės dvidegių mokestį, finansinių operacijų mokestį, ES elektros mokestį ir e, kūro mokestį. Ir tada žiūri ir galvoji, kad e, paprastas vairuotojas keturis kartus galės būti apmokestintas. E, tada bus valstybės narės mokestis e, kūrui, ES mokestis kūrui, anglės dvideginio mokestis, dar kažkoks savivaldybės gal mokestis. Manau, kad toks pasiūlymas nepaprastai drasus. Ir tie Britai, kurie uh, teigia, kad nori pasilikti Europos Sąjungoj, turbūt susimastys pamatę tokį įstatymą, ar iš tiesų jie teisingai buvo apsisprendę. Jeigu aš būčiau jūsų vietų ir bandyčiau surinkti tuos pinigus, tai kodėlgi mes negalėtumėm elgtis kaip būdavo anksčiau. Dalį PVM paimkim, paimkit trečdalį visų surenkamų BVP ir viskas tada bus gerai ir tada reikės viską mažinti tik vienu procentu. Aš manau, kad jūs labai drąsiai kalbat, kad žinai, ar laimėsit kitus rinkimus. Poseł Mazon. O ministrai atvažiuos į Briuselį, atvažiuoja nuolat į Briuselį ir sako, kad valstybėse nebereikia daugiau taupyti biudžeto ir šiais ryčiai nebegalime taupyti. Taigi tai yra paradoksiška. Sakyčiau, kad taip elgiantis nesielgėme rimtai ir aš pastarosiomis savaitėmis, e, matydamas susitikimus su žemės ūkio ministrais, jaučiau tokį nerimtumą daug ką. Sakyčiau, kad taip elgiantis nesielgėme rimtai ir aš pastarosiomis savaitėmis, e, matydamas susitikimus su žemės ūkio ministrais, jaučiau tokį nerimtumą daug ką. Tuos pinigus, kurie yra skiriami investuoti Jeigu tai nuo savo lėšų, manau, kad jų tikrai užtenka ir kad valstybės narės gali įdėti daugiau pastangų. Aš taip pat norėčiau, kad mano vyriausybė, Ispanijos vyriausybė tikrai tuo keliu reiktų eiti. Negalima sakyti iš nacionalinės pusės, kad taip norime didinti žaupų lėšas, tačiau savo lėšų neduosime. Be to, mes vykdome reformą po reformos. Neseniai baigėme omnibus reformą. Dabar keičiame BŽUP. Galbūt e, ši reforma bus e, labiau motivuota iš biudžeto pusės. Tačiau nereikia reformuose pamiršti ir saugumo. O viena iš svarbių sričių yra žalinimas. Ja. 40, e, niecałe 40% ma rolnictwo. To jest około, z rolnictwa trzeba by zdjąć około 2,3 miliarda w rolnictwie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 pamiršote keletą svarbių dalykų. Visų pirma, ekologija, kova su klimato kaita. Ir čia mes turime atitinkamų įsipareigojimų ir norime, kad e, žemės ūkis taptų ekologiškesniu. Tai taip pat susiję ir su visuomenės sveikata. Mes nekalbėjome apie mūsų maisto kokybę, saugumą. Tai labai graudžiai susiję su žemės ūkiu. Ir viskas, kas vyksta žemės ūkija, turi labai didelį poveikį žmonių sveikatai, darbo vietos. Kolega iš Britanijos sakė, kad tūkstančiai darbo vietų žemės ūkio srityje yra prarandamos. Taigi, jeigu mes norime išlaikyti darbo vietas, sukurti naujas darbo vietas, manau, kad tai yra labai svarbus argumentas už BŽUP stiprinimą ir sukurti naujas darbo vietas. Manau, kad tai yra labai svarbus argumentas už BŽUP stiprinimą. Ir kreipti jūsų dėmesį keletą dalykų. Jūs kalbate apie apkarpimus. Ir man tai kelia nerima. Aš manau, kad mes turėtume kalbėti apie taupimą, spekuliuoti visos šios operacijos praranda sąlytį su žemės ūkiu apskritai. Ir yra nemažai sričių, kur galime sutaupyti. Taigi, nemanau, kad tikslinga kalbėti apie karpimus. Kalbėjote apie 12, 3, bent truputėlį padidinti biudžetą. Mano šalies yra pasireišusi. Porma, ponas Vars Valkarsel. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Ir noriu kalbėti apie klausimą aktualų mūsų žemdirbėms. Mes žinome, kad komisija galėtų padidinti uh, 1 e, procentų siūloma biudžetą, galbūt 1,1, 1,9 procentais. Tačiau tai reiškia, kad sanglauda ir žemės ūkis e, nėra apkarpimo objektas. Apkarpimai iš tikrųjų yra visiškai neprimtini, nes e, šios politikos sritis gali pašalinti neligybę ir padeda vystytis e, kaimiškas vietovėms, taip pat ir Ispanijoje. Taigi, jeigu mažintume išmokas e, BŽP, tai e, situacija taptų katastrofiška. Jau Rusijos embargas turėjo poveikį žemdirbiams, o jeigu dar būtų apkarpytos išmokos, būtų visiška tragedija. Jau kiaulininkystės sektorius kenčia, kiti sektoriai. Taigi galbūt reikėtų kažkaip e, prisidėti prie e, BŽUP finansavimo bent jau 15-30 procentų. Ponas Būda. Ačiū. Ačiū už pristatymą. Tikrai matau, kad jūs žinote, reikia žinoti, kur bus karpomos lėšos, nes tiesioginis išmokos negali būti mažinamos. Atvirkščiai galbūt komisija turėtų pagalvoti apie jūsų vienodinimą, nes mes žinome, jog rytų Europos šalys gauna mažesnės išmokas ir vidutinius ūkius, nes kitaip šie ūkiai neišgyvena. Be Europos lėšų jie apskritai žlugtų. Ir galiausiai nepamirškime, Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Man atrodo, bendro žemės ūkio politika yra mokė, mokestis, visuomenės mokestis ūkininkams, ūkininkams, kurie turėtų mums teikti paslaugas. Ir aš manau, žūp turi išlikti mes mokamės, kurios reiškia, kad Europoje turime pač, pačios aukščiausios kokybės maistą kuris vietoje gaminamas ir pateikiamas e, prieinamomis kainomis vartotojams, yra saugus ir panašiai. Taigi tos paslaugos dalis yra pasirūpinti ir mūsų žeme, ūkiais ir taip pat pasirūpinti, kad užtikrintumėme aplinkosaugą, kovotumėme su klimato kaita ir užtikrintumėme kaimo plėtrą. Deja, daugeliu atveju žūp tapo tam tikras kompensavimo mechanizmas, nes ūkininkai negauna, ne, nepadengia savo gamybos kaštų daugeliu atžvilgių. Ir tai yra tam tikras subsidija, jie turi mokėti subsidijas perpardavėjams ir panašiai. Taigi, jeigu tai yra paslauga, mes turime užduoti klausimą, ar Mes tikimės gauti tokias pačias paslaugas 20 metais su daugiau ar mažiau pinigų nei anksčiau. Ir tai nėra įmanoma, tai nėra priimtina. Taigi jūs labai aiškiai išdėstėte situaciją ir dabar e, mūsų atsakomybė, Žemės ūkio komisaro atsakomybė yra sutvarkyti situaciją, nes jeigu reikia sutaupyti, o sutaupyti reikia, reikia taupyti kažkur kitur įskaitant ir tai, kad milijardai eurų mokesčių mokėtų pinigų yra skiriama gynybos projektams. Ne iš ūkininkų tie pinigai turi būti atimti. Pažiūrėkime, jeigu kiekvienas kalbėsite po 20 sekundžių, visi galėsite pasakyti. Ponas Danano. Ponas Danano, ačiū ponė pirmininkė. Komisijos nariai, jūs labai teisingai pasakėte, kad mūsų, komisija, mūsų komitetas pasisako prieš žūp apkarpimą dėl dviejų priežasčių. JAV, Kinija, kitos galingos valstybės remia žemės ūkį kur kas daugiau nei Europos Sąjunga. Antra priežastis, kurią reiktų apsvarstyti, susijusi su pirmąją priežastimi, yra vyksta dvišalės priekybinės dėrybos tarp ES ir Kanados, JAV, Merkosur šalių, Australijos, Naujosios Zelandijos ir bus atveriama rinka mūsų ir tai reiškia, kad mūsų žemės ūkis dėl to nukentės ir neišliks konkurencingas. Viskas sudėjus matome, kad ES žemės ūkis ir ūkininkai susidurs su didžiulėmis su didžiuliais sunkumais ekonomikos, socialinė, sveikatos prasme. Ir reikia į visą tai atsižvilgti ir komisija, ir jūs komisijos nariai privalote to nepamiršti. Ponas Dantam. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui už um, šiandienos pasisakymą. Jūs uh, pateikite skaičių ir aš puikiai žinau, kad uh, jūs eisite įvairius komitetus ir kalbėsite apie, pristatysite biudžeto klausimus. Aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris yra susijęs su parama žemės ūkiui. Tai yra esminis elementas. Būtent neremti veiklą, bet remti asmenų pajamas. Ir kiek žemės, ūkio, žemės ūkių užsidarė, už, būtų užsidarę, būtų bankrutavę, jeigu nebūtų bendrosios žemės ūkio politikos. Aš manau, tai geriausiai apibūdina mūsų žemės ūkio politiką. Tos sumos, kurios yra pervedamos, tos sumos garantuoja pajamas daugeliu šeimų. Mano šalyje daug žemės ūkių nesugebėtų išgyventi, jeigu negautų paramos pajamoms. Taigi, tai yra ypatingai aktualu šioje e, politikos rytyje. Ir ekspertai yra paskaičiavę, kad, kad 8,2 procento sumažės žemės ūkio darbuotojų pajamos Europoje. pajamos, žemės ūkio specialistų pajamos apima beveik 50, pro, 50 procentų sektorius pajamų. Koks būtų. Ačiū. Ir ponas Ešvar Kužmiuk, ačiū, kad mums paaiškinote BŽUP ateities tendencijas. Ir aš dalyvavau tame posėdėje, kur kalbėjote apie skylę liksančią po Brexit ir 1,13 procentų. Kalbate apie apkarpimus, taupimą. E, buvo atlikti tam tikri apskaičiavimai. Taigi net 15-20 procentų apkarpimas bus e, lietys pranešimą ir jame bus kalbama apie tai, kad būtina išlaikyti tiesioginės išmokas kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Taigi tikimės, kad suvienodysime išmokas. Ponas Ropė. Gerbiamas komisarė, iš tikrųjų noriu padėkoti Jums už pastangas siekiant išsaugoti bendrą žemės ūkio politiką ir sanglaudos politiką, ką Jūs minėjote Ir iš tikrųjų praeitam posėdėje Strasbūrė komisijos pirmininkas Junkeris pasakė, kad komisija nesutiks su jų programų, bus labai daug įvairių problemų ir, ir kurios iš, iškels dar didesnės išlaidas. Noriu truputį atkreipti dėmesį jūsų dėl žalinimo. Žalinimui nebuvo duoti papildomi pinigai, bet ūkininkam atsirado papildomos išlaidos. Tai mes negalim kalbėti apie tai, kad žalinimas nedavė naudos ir žalį darykim greičiau, kad e, mokėtų pelno mokestį tose valstybėse, kurioje jisai sukūriamas, o ne rojose, kur įregistruojamas ofisas. Tai atsiras papildomi pinigai, kurie išspręs bent pusę problemų. Ačiū. Poseu Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, o Sr. Comissário pede-nos maior flexibilidade, mas a maior flexibilidade não pode ser feita à custa. Pone Beilo, ačiū komisarui už pristatymą, tačiau apkarpimai negali būti daromi BŽP sąskaita. Mums reikia alternatyvių finansavimo šaltinių. Tarp jų turėtume paieškoti tokių, kurie padėtų mums įspręsti dabartinės problemas. Komisaras parengė dokumentą, pagal kurį atrodo, jog geriausias scenarius yra išlaikyti dabartinį finansavimo lygį o jei ne, tai grėsia vos net 30 procentų apkarpimai. O kitos programos, pavyzdžiui, Erasmus, Horizontas 2020, e, plečiasi ir lėšos jums didinamos. Taigi, BŽP atveju, jeigu mes turime naujų poreikių, mums reikia naujų pinigų, šviežių pinigų. Komisija turi atsižvelgti į mūsų komiteto nuomonę dėl daugiametės finansinės programos. Mes prašėme didinti lėšas E, arba bent jau išlaikyti dabartinį finansavimo lygį. Ačiū. Ačiū komisijos nariui, ponė Helbuk. Ir labai ačiū, kad taip tvirtai pasisakėte už BŽUP. Kai jau kalbame apie pokyčius, reiktų prisiminti, kad ir nacionaliniai biudžetai buvo sumažinti dėl to, kad žemės ūkio politika buvo nukreipta europinė linkme. Taigi dabar, jeigu kalbame apie apkarpimus, turime pasisakyti aiškiai. Tikrai reikia remti jaunus ūkininkus ir remti ne tik finansiškai, bet ir uh, kitais būdais e, perskirstyti lėšas iš tikrųjų galbūt reikėtų, tačiau reikia jas perskirsti protingai, pagalvoti apie aplinkosaugą, gyvūnų gerovę ir kitas svarbės rytis, kuriamis žmonės rūpinasi. Ponas Jahar, ačiū komisarė, kalbėsiu trumpai. Aš sutinku, kad mes turime kovoti už tai, kad lėšos būtų didinamos, kad būtų gaunama daugiau pajamų. Ir um, mes norime, kad uh, sektorius plėtotųsi. Antras dalykas, žemdirbėjai sutiks su apkarpimais, jeigu matys, kad tie apkarpimai yra sažiningi bet tač, taip pat neturėtume apkapyti per daug. Kitas dalykas, Oettinger formulė 50-50-50-20 procentų, 3,2 e, milijardai e, bus nukirpti. Nežinau, kaip mums pavyks tai paaiškinti žemdirbiams. Uh, Kitas dalykas svarbu žinoti ir iš kur paimti pinigus. Na, jeigu sakysite, kad jūs e, sukūrate struktūrą, o mes paskui prie jos taikomės, galbūt galėsime dirbti kartu. Pone Gosievska. Ačiū. Kalbama apie didelius apkarpimus. Ir tai ir man, ir kitiems kolegoms atrodo nemaža problema. Kaip galėtumėte tai paaiškinti, nes dabar atrodo, kad Brexit tampa teksto apkarpyti biudžetą. BŽP yra labai svarbi politikos rytis ir jeigu matome, kad e, žalinimas buvo labai kritikuojamas ir žemdirbiai labai kritikavo šią politiką ir dabar e, jau komisija daro išvadą, kad tai buvo neįtin protinga reforma. Jūs dabar kalbate apie tai, kaip galima stabdyti paramą, hmm, kaip galima būtų suvienodinti paramą tarp uh, valstybių narių. Lenkijoje tos išmokos yra labai nedidelės ir jau daugelį metų mūsų tiesioginės išmokos uh, yra labai nedidelės, o vokiečiai, mūsų kaimynai, turi tikrai didesnės pajamas uh, ir apkarpimai turėtų būti visiems vienodi. Pone Erans, e, pirmininkė, mes privalome apginti BŽUP ir tai turi tapti stiprią europinę politiką. Yra dvi rizikos. Pirmiausia, finansavimą mažinti ir antra, subsidarumą uh, primesti ir nenorime nei vieno, nei kito. Taigi norėtume, kad būtų didinamas finansavimas iš valstybių narių, kad būtų daugiau surinkama lėšų į biudžetą. Tačiau kalbate apie nuo 1,1-1,9. Mm, Aš manau, kad 1,3 procento neužtektų BŽP dabartiniam lygiui išlaikyti. Taigi norėtume, nu, kad būtume ambicingesni ir kalbėtume apie sumą didesnę negu 1,3 procento. Dar vienas dalykas. BŽP vaidmuo labai svarbus yra mm, išlaikant mm, jaunas šeimas kaimiškose vietovėse, nes tai yra vienas didžiausių iššūkių ES. Labai ačiū. Tris komentarus norėčiau išsakyti. Pirmiausia, Mes visi žinome, kad tai yra bendroji politika su sąlygomis. Kiekviena valstybė turi savo sistemas, turime atsijimą, susijimą, skirtingas išmokas pagal plotą ir panašiai ir panašiai. Taigi netiek jau ir bendra ta politika. Kitas dalykas. Jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, pieno sektorių arba keulienos sektorių, rinkos e, nėra palankios, įmonės žlunga ir pinigai iš Briuselio turi viską išgelbėti. Bet taip niekas neveikia. Vietoj to, kad galvotume apie pinigų dalyjimą, pagalvokime, kodėl neveikia rinkos. Pone Miotingerė, aš dar norėčiau Jums priminti tai, ką Jūs sakėte plenarinėme posėdėje. Tiesioginės išmokos yra tiesiog nesažininga sistema dabar. Tie, kurie gauna daugiau, turi daugiau žemės, gauna daugiau pinigų. Taip neturi būti. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai, ačiū už šią diskusiją. Jūsų skaičiai iššaukė labai aktyvę diskusiją, turbūt toks buvo ir jūsų tikslas. Aš nežinau, kodėl 20 procentų nuolat yra e, išskiriama. Bet aš susitikdama su airijos ūkininkais aiškiai susidariau įspūdį, kad jiems reikia daugiau pinigų iš bendro žemės ūkio politikos, kad jie galėtų išspręsti dabar iškilančius iššūkius. Ta labai aiškiai reikia pasakyti. Aš nežinau, ką kitos 22 valstybės narės galvoja dėl to, kad reikia daugiau, reikės daugiau mokėti į biudžetą, bet aš nenoriu skambėti pesimistiškai. Mes apie viską kalbam iš Brexit perspektyvos. Todėl nepamirškime, kad uh, E, vis daugiau girdime, kad bus vadinamasis griežtasis Brexit ir tai turės įtakos e, žemės ūkio sektoriui, todėl mes turis nėra ko, tai kelia visiems labai rimtą susirūpinimą. Gerbiamas komisijos nariai. Tylko rolnicy, ale my wszyscy. BŽUP duoda naudą ne tik žemdirbiams, bet ir visiems mums. Visų pirma, gauname kokybišką ir nebrangų maistą. Vertinti. Būtent tam ir skiriamos BŽUP lėšos visiems mums. Taigi ačiū komisarė, žodis jums. Pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. Iš esmės aš atjaučiu, kad pasiklausyčiau Einu įvairius komitetus, į biudžeto, biudžeto kontrolės komitetus. Labadiena visiems, tarp kitko. Ir aš norėjau sužinoti, kokiu mastu parlamentas Strasbūrė pasieks vieningos nuomonės. Brexit negali būti pasitė vienam asmeniui ir panašius gerus rodiklius, kitus gerus rodiklius galų gale nenori tapti grinosiamis mokėtojomis, pastebime, kad trūks 12 ar 13 milijardų eurų. Slepia. Nieko aš negaliu prižadėti, bet noriu pasakyti tai, kas yra teisybė. Aš svajoti savo amžiaus sulaukęs nebedrįstu. Esu pateikęs daug drąsių pasiūlymų Aš žinau, kad Niderlandų vyriausybė yra griežčiausia iš visų. Amsterdame praeitą savaitę aš su jais buvau susitikęs. Jūs daugiau laiko Amsterdame praleidžiate ir galėtumėte ten turbūt daugiau nuveikti e, savo žmonių labui, negu būdamas čia. Nacionalinės tarybos atstovais. Ir mes aiškiai kalbėjom, kad E, nereikia karpyti sanglaudos politikos ir šių dalykų. Daugiau pinigų turim skirti e, Balkanų politikai, daugiau pinigų reikia skirti moksliniams tyrimams ir lieka ministrai pirmininkai, vyriausybių vadovai, 27, 27 nacionaliniai parlamentai, visi sutiko apkarpyti. Tai ką aš jums galiu pasakyti? Atitinkamai Vokietijos e, jūsų šeimos partijų palankumą susitikit su Lenkijos delegacija, su Vokietijos delegacija. Reikia pasirūpinti, kad e, nebūtų uh, apkarpytų tam tikrų programų. Aš pats pasisakau už tai, kad e, skaičiai būtų didinami, bet mes negalime jų uh, perlenkti. Jeigu Europa nori konkuruoti su Silicijos lėniu, uh, ir su Made in China 2025 metais, tai mes turim daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrinėjams ir inovacijoms. Daugiau stenkimės padėti patys savo vaikams, kad jie galėtų pas mes turim daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrinėjams ir inovacijoms. Daugiau stenkimės padėti patys savo vaikams, kad jie galėtų pasinaudoti iš Erasmus. Ūkininkų vaikai irgi dalyvauja Erasmus Plus programuose. Tos priemonės, kurios apie tai jau anksčiau esu kalbėjęs, bet ne viskas vyksta taip, kaip norėtųsi. E, žalinimas yra puikiai priemonė, bet kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, jos pagrindinis tikslas yra kokybiškas maistas, garantuotas maistas, pakankamai gyvūnų sveikatą Visose šiose srityse mes turim tobulėti. Tai yra mano uh, visų pasisakymų pagrindas. Skaičiavimų yra labai daug. Aš kalbėjau apie apkarpimą nuo 5 iki 10 procentų. Man atrodo, kad tai būtų racionalu. Bet, o yra tokių, kurie sako, 15 ar 30 procentų turėtų būti nukirpta. Tai nėra Europos komisijos pozicija. Komisija savo svarstymų procese apie tokius skaičius net nekalbėjo. Mumis bus pasitikima tik tada, jeigu mes atsižvelgsime į visus argumentus girdimus visuomenėje. sakoma, kad bus 50 procentų apkarpimas. Aš e, vis kartoju ir dabar pakartosiu. 50-50 nauda turi būti Brexit pasitraukiant. Ir jeigu valstybės narės nori, kad e, joms reikia atlikti naujus uždavinius, tai 80 procentų tada turės būti nauji pinigai, 20 procentų turės būti pervedimai iš kitų biudžeto įlūdų. Aš nesitikiu, kad jūs man pasiūlysite apkarpyti biudžetą. Aš greičiau noriu pasakyti, kad jeigu apkarpimai bus racionalūs, tai bus viskas gerai. Junkeris sakė, kad niekos nebus sumažinta, nebus jokių apkarpimų, bet paskui jis pradėjo kalbėti apie būtiniausius apkarpimus. Bet mes galime pasinaudoti jūsų kvalifikaciją, jūsų žiniomis. Tai gali būti naudinga ir mes tokiu būdu galim sumažinti priimamų reformų padaromą žalą. Nukrypau šiek tiek nuo temos. Sesa, tą reiškinį, bet kovoti su juo nebus lengva. Ir ypač jūsų valstybėje, Vokietijoje. Ten matome žmonių teigiančių, kad stambus, stambus ūkiai sukuria daug darbo vietų, jie yra ekonomikos varomoji jėga ir dėl to jie tų pinigų nusipelno. Sakiusi, kad nereikia nustatyti jokių viršutinių ribų pažaupų, jokių ribų vienam hektarui e, tai tiesioginių išmokų lygis būtų mokamas visą valstybės narės. Jeigu norim kompromiso, mes galim jį pasiekti. Jeigu labai sieksime, mes jau turime kokybišką saugų maistą, turime gerą ženklinimo sistemą. Ir makaronams, ir vynui. Nes jeigu koks e, Tirolijos vynas, tai jau bus negerai tirolės, atsiprašau, sūris. Nors kokybė galbūt bus tokia pati. Sakom, kad biudžetas e, ir kitose srityje yra mažinamas, bet parodykit nors vieną vyriausybę, kuri nenorėjo. Visuomet yra tokių griežtos politikos šalininkų, kurie nenori judintis. Uh, Jie nusistatė 1.0 procentą ir nieko, kad mes nesugebėsime per artimiausius septynerius metus, kai, kalbės, kai turėsim naują MFF, pasiekti solidarumo valstybėse narėse. Ir jūsų jausmus. Komisaras jau dribių pajamų, kurios nėra tokios didelės. E, tas pajamas reikia išsaugoti. Kodėlgi jaunieji ūkininkai nenori dirbti žemės ūkį? Todėl, kad e, tai ir dėl to turime išlaikyti BŽUP tokią, kokia jį yra. Labai ačiū ir tęsime posėdį. Okay, profesor, dziękujemy jeszcze raz komisarzowi. Dar kartą noriu padėkoti komisarui. Viena minutėlė pertrauka, nes kai kurie, matau, norite išeiti iš salės. Proszę Państwa, e, zaczynamy. E, bardzo chciałem przeprosić, ale. Kągi, tęsime posėdį. Atsiprašau pono mūsų svečių. E, pamiršome pasveikinti jaunuosius ūkininkus iš Belgijos. Jie dalyvavo mūsų diskusijose, bet juos pamiršau pasveikinti. Tos kokybės produktais bendrojoje rinkoje. Tai yra labai įdomus klausimas. Ponas Nekov yra, yra IMKO ir ENVI komiteto atstovai. Jie taip pat atsakingi už šį pranešimą. Jiems irgi suteiksiu žodį, tačiau pirmiausia išklausykime pono Nekov. Yra labai rimta. Tai nieko naujo ir nepaisant įvairių iniciatyvų, kurie ėmėmės pastaraisiais metais, niekas nepasikeitė, kalbant apie produktus, kurie yra teikiami vartotojams. Aš kaip žmogus, kuris iša, už, išaugo vienoje, užaugo vienoje valstybėje narėje, kurie įstojo prieš dešimt metų, manau, kad vidurio Europoje yra prastesnės kokybės. Kalbame ne tik apie maistą, kalbame apie kosmetikos produktus ir taip pat įvairius mechanizmus, automobilius ir apskritai paslaugas. Mes kaip Žemės ūkio komitetas turėtumėme akcentuoti šią problemą, kalbant apie ypatingai maisto gamybą. Pareiškimas būtų pirmasis žingsnis ir aš tikiuosi, kad vyks puikus darbo koordinavimas su kitais komitetais, su IMCO komitetu ir taip pat ENDI komitetu pats svarbiausias politinis signalas yra toks pats. Nėra priimtina, kad bendrojo rinkoje būtų to paties gamintojo, toje pačioje pakuotėje pateikiami skirtingų tam tikrų ingredientų proporcijų produktai. Tai su tuo susiduria vartotojai Bulgarijoje, Čekijoje, Kroatijoje ir kitose šalyse. Kai kuriuose valstybėse narėse buvo atliktos apklausos ir mes uh, pamatėme labai baisių atvejų, kai pavyzdžiui mėsos santykis tam tikrose produktuose yra kur kas mažesnis nei kitose šalyse pateikus tą patį produktą. Bulgarijoje mes taip pat turime kitų drastiškų pavyzdžių. Pavyzdžiui, vienas produktas 107 procentais buvo dides, brangesnis negu Vokietijoje. Aišku, produkto kainą sudaro įvairūs faktoriai, tačiau daugelis mūsų piliečių sunerime, kad yra čia akivaizdus ryšys tarp gamintojo ir kokybės. Prekės ženklo ir produkto. Ir tai nenga priekybinė praktika, kai tas pats produktas, taip pačiai pakuotas, su tuo pačiu prekės ženklu, e, turi skirtingus ingredientų santykius. Aš susitikau su, jis ir mane stebina, kai, e, ir stebina vartotojus tai, kad kokybė skiriasi. Jeigu yra kažkoks kitoks vietos receptas, tai tą reikia aiškiai paženklinti etiketėje. Ar tos, to paties prekės ženklo produktas su ta pačia pakuote turi tuos pačius ingredientus ar ingredientų santykius. Ir aš norėčiau grįžti prie klausos būtų atliktos, kuo galima greičiau, iki 18 metų pabaigos ir kad būtų pakoreguota atitinkama direktyva. Aš turiu ir kitų pasiūlymų, kurių pateiksiu keletą pakeitimų Ir taip pat būčiau labai suinteresuotas išklausyti jūsų nuomonės, tam, kad būtų sustipra, sukurta labai stipri agri komiteto pozicija. Dėkoju. Proszę Państwa, e, najpierw zastępcy, szedoreporterzy po półtorej minuty, pozostali. Visų pirma, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ponas Būda, pusantros minutės. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Dėja, realybė liūdna, bent jau mums. Kalbu apie tuos, kurie gyvename valstybėse su uh, žemos kokybės produktais. Ten yra parduodami tie vadinamieji dviejopos kokybės produktai, kuris skiriasi nuo senųjų valstybių narių noriu pasakyti, kad čia kalbame apie visiškai identiškai įvardintus produktus. Tos pačios markės, tos pačios tipo produktas Vokietijoje, Italijoje turi būti, yra parduodamas ir pas mus. Mes žinome, kad tie produktai buvo tam tikrų institucijų iš receptų, kurie tenkintų regionų gyventojų skonį. Betgi kalbame apie taip pat paženklintus tos pačios markės produktus, to paties prekės ženklo produktus. Tai turi būti baigta. Ponas Junkeris, kalbėdamas parlamente, pateikdamas metinę ataskaitą, aiškiai pasakė, man atrodo labai svarbu e, atlikti deramą vertinimą. Komisija turi tęsti pradėtą tyrimą. Reikia veiksmingų priemonių, kurios nebeleistų tokiai padėčiai toliau egzistuoti. Jeigu viena ar kita įmonė teikia rinkai dvigubos kokybės produktus, rengėte tokį nuomonės projektą, aišku, vartotojai turi gauti informacijos ir turi žinoti, ką jie perka parduotuvėje vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Ir tiesa ta, kad dauguma dirbančiųjų šiame parlamente e, lankydamėsi kažkur ar gyvendami namuose stengsis pirkti vietinės prekes, vietoje pagamintas prekes, kad žinotų vietinį skonį, bet esmė yra ta, kad kai kurie žmonės keliaudami ar panašiai e, pamatė produktą, kurie jau pažįsta, paženklinta taip pat, reklamuojama lygiai taip pat kaip jų tevinėje, sakykime, tikisi e, nusipirkti tokios pat kokybės prekę susidedančią iš tų pačių sudedamųjų dalių. Ir aš ypač norėčiau atkreipti dėmesį, kad atrodo rimčiausia problema, e, rimčiausiai ši problema pasireiškia rytų Europos valstybėse, kur daugelie produktų yra daugiau cukraus arba daugiau priedų. Tai nėra tik rytų Europos valstybių problema. Mes e, ypač, kai kalbame apie mėsos sudėti, Esame pastebėję didžiulių skirtumų tarp valstybių narių. Todėl aš džiaugiuosi, kad rengiamas šis dokumentas. Esu pasirengęs bendradarbiauti su pranešėju. Kalbame apie vartotojo informavimą ir vartotojai turi būti tikri, kad tai, ką jie perka, yra aukštos kokybės. Kad e, ponas Novakovas ruošia šitą pranešimą, tikrai manau labai svarbus ir klausimas liktai labai aiškus.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 Acum cetățenii și consumatorii europeni au nevoie de fapte. Mai mult decât atât, dublu. Manau, kad mes turėtumėme apsiriboti tik tai gražiai žodžiai. Šiuo atveju vartotojams reikia veiksmų, reikia imtis veiksmų, kad užtikrintumėme tinkamą produktų kokybę. Ir čia yra absoliutus sukčiavimo mechanizmas, kuriuo yra naudojamasi, yra netinkamas ženklinimas, klaidinanti ženklinimas. Ir buvo atlikti atitinkami tyrimai kurie tai įrodė. Reikalinga vieša platforma, kurioje vartotojai, ekspertai, valstybės narės turėtų galimybę išanalizuoti etiketes ir galėtų gauti tinkamą informaciją apie produktą, jie galėtų lyginti įvairių e, produk, šal, įvairiose šalyse pateiktų produktų etiketes ir tada, e, jeigu, pažiūrėjau, matoma kažkokiu netitikimu, tada įsikištų atitinkamos institucijos. Tokiu būdu kur kas lengviau būtų identifikuoti uh, problemiškų produktų, problemiškus produktus ir būtų galima aktyviai įsitraukti, randant šiai problemai sprendimą. Tokiu būdu mes galėtumėme, aišku, taip pat e, numatyti galimybę sukurti ir naują agentūrą. A, galbūt, tiksliau tariant, gal ir nereikėtų kurti naujos agentūros, kuria, kurios sukūrimo ES neturi išteklių, bet bet kurios standartų, dvigubų standartų problema Ir tai turi labai baisių padarinių, kalbant apie bendrijos politiką, kalbant apie bendrąją rinką, nes kai yra tokia situacija 27 valstybėse narėse. Nuo 2004 metų yra įstojusios e, pranešimas būtų priimtas kuo galima greičiau ir būtų konkretūs pasiūlymai pateikti, kad būtų išspręsta ši, problem, ši problema, kaip kaip minėjo kiti kalbėtojai, tai klaidina vartotojus ir taip pat gamintojus, gamintojų įvaizdžiui kenkia. Taigi aš manau, kad mes turime kreiptis į valstybėse narėse. Ta turime daryti viso komiteto vardu. Ponas Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti nuomonės referentui už nuomonę. Jis kelia realią problemą ir visgi aš norėčiau atskirti tam tikrus dalykus. Yra baziniai produktai, kurie yra parduodami pagal atitinkamus receptus gaminami toje pačioje pakuotėje. Aišku, tai yra didžiulis skandalas, tačiau neturime pamiršti ir to fakto, kad ne visose valstybėse skonis yra tas pats. Ir gamintojas arba platintojas turi prisitaikyti prie klientų skonio. Aš norėčiau pateikti gerai žinomą pavyzdį. Dar prieš tapdamas parlamentūrų, aš dirbau sūrių gamyboje ir, pažiūrėjau, tas pats sūris nebūtinai turi tą patį skonį. Ir viename regione, pavyzdžiui, yra pritaikomas, e, vienam regionui pritaikomas tas sūris, prie vieno regiono šiek tiek pakoreguoti tą receptą pagal skonį. Ir mes turime čia daryti skirtumą tarp nesažininkos priekybinės praktikos, reikia ją pasmerkti ir mes tikimės, kad komisija pateiks pasiūlymą ir tekstą naujos direktyvos. Bet yra ir kiti dalykai, tas specifinioje pusėje, o kai Britams parduoda, tai dešinėje pusėje tas vairas yra. Bet tai yra ta pati Audi. Na, atrodo, gal čia viskas labai paprasta, bet tai, dėl ko jūs skundžiatės, irgi tam tikra to versija. Aš nelabai suprantu, kokia čia nauda. Ar yra teikiamas siūlymas į tuos produktus ir reikalauja už juos tos pačios kainos? Ar čia toks sukčiavimas, ar realiai tai vyksta, nes aš apie tai nesu nieko girdėjęs. Apie kainas beje nieko nepasakėte. Ir verslininkų pasaulyje yra tam tikra juodoji rinka, pavyzdžiui, į Austriją. Žinau, anksčiau buvo Čekoslovakija, dabar Čekija, atsiprašau. Taigi, ar tai vyksta, ar kažkas čia juodojoje rinkoje iš to pasipelno? Jeigu kokybės produktus rytų Europai, už tai turėtų prašyti didesnį. Ponas Jar, ačiū. Aš norėčiau paraginti pranešėją tikrai kuo greičiau parengti galutinį nuomonės variantą, nes tai yra labai aktuolus klausimas. Gamintojai, jeigu norėtų kažką padaryti, tai tikrai padarytų. Jeigu jie sako, kad produkte nėra cukraus, tai visur didžiomis raidėmis rašo, bet cukraus, bet cukraus. Bet cukraus Taip, pažiūrėjau, tinklapyje gali pasiskaityti apie, apie tuos produktus ir panašiai, bet kai aš vykstu į parduotuvę ir kažką bandau įsigyti, tai aš tikiuosi, kad tas pats produktas bus toks pats visur pasaulyje. Aišku, yra tam tikrų regionių įvairų, įvairo, įvairumų, tai tą ir reikia pažymėti etiketėje. Ir mes jau eilę metų apie tai kalbamės. Bet gamintojai nieko nedaro, jie nieko nekeičia. Tai aišku, tikrai reikia čia garsiai ir labai griežtai apie tai kalbėti. O kalbant apie automobilių gamintojus, joks Vokietijos automobilių gamintojas neišdrįstų Britams siūlyti prastesnės kokybės automobilį. Taigi, aš manau, kad mes turime laikytis savo pozicijos reikia, aišku, informuoti vartotojus tinkamai. Jeigu vietoj cukraus yra naudojama kažkoks tai naudojamas sirupas, tai paženklinkite tai etiketėje. Štai ką aš turiu menyje. O kol kas mums iš tiesų reikia labai aiškiai tai vardinti ir primiktinai reikalauti, kad tai būtų pakeista. Būtent gamintojai privalo viską paženklinti etiketėje. Vartotojai džiaugtųsi, jeigu jiems būtų pristatoma kažkas, kas jiems patinka. Ir žinoma, visuomet, kai ingredientai įrašomi į sąrašą valstybėms narėms ir patiktas rekomendacijos ES mastu, kad nebūtų su ta, toje pačioje pakolinga atlikti met, kasmetines, kasmetinius tikrinimus laboratorijose, traukti duomenys į bendrą duomenų bazę. Dėkoju. Teraz poprosimy przedstawiciela komisji ENVI, komisji wiodącej. Norėčiau dabar suteikti žodį ENVI komiteto atstovais, atstovams, ponia Olga Senalova. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Mes Europos parlamente dažnai kalbame apie lygybę, visų rušių lygybę. ES visų piliečių vienodas teisės. Šis pavyzdys Šiuo atveju Europos parlamento nariai pakeldami ranką galės parodyti, ką jie galvoja apie tokias aplinkybės, kai žmonės nėra vienodai, kai piliečiai nėra vienodai traktuojami. Džiaugiuosi, kad rengia Europos parlamentas pirmąjį pranešimą tą temą ir tai suteiks mums galimybę suformuluoti Europos parlamento oficialią poziciją tuo klausimu. Turbūt dėl tos priežasties ir turime kažką nuveikti. Atlikta yra labai daug tyrimų šią temą. Aš pati atlikau tyrimą su Kroatijos maisto agentūra bendradarbiaudama ir e, aiškiai įrodėme, kad yra ir maisto, ir ne maisto produktų, kurių sudėtis, kurių kokybė prielankumu. Tiesa ta, kad gali būti, jog dėl skirtingų vietos um, pageidavimų, skonių, uh, vienam ar kitam produkte gali būti daugiau cukraus arba Britanijoje automobiliai bus su vairu kitoj pusėj. Kompromituoti kokybės negalime. Kokybės skirtumai prilyksta diskriminacijai. Todėl labai svarbu, kad šiame pranešime būtų išskelti griežti tikslai. Manau, kad šis pranešimas turėtų būti parengtas taip, kad ta praktika tiesiog būtų e, tikiuosi geresnio bendradarbiavimo ateityje. Esu tikra, kad bus parengtas dokumentas, kuris bus visiems tinkamas. Mówiła pani poseł Bożan z komisji Envi, a teraz... Kalbėjo Envi komiteto atstovė pona Bolšan ir dabar Imko atstovė ponia Senalova. Mis... Ponia Senalova, ačiū ponia Nekova už šią nuomonę ir visiems dėkoju, kurie šiandien pasisakė. Mane ši diskusija įkvėpė palankiai. Man atrodo, kad mes visi laikomės panašios pozicijos. Imko komitetas kaip tik dabar užbaiginėja pranešimą, aš pati esu pranešėja. Ir kovo mėnesį pranešimą turėsiu pristatyti, todėl labai lauksiu jūsų indėlio. Apibendrinamą diskusiją norėčiau tik priminti, kad dar 2013 metais Europos parlamentas kreipėsi į komisiją, kad ši problema būtų patirinėta. Dabar jau pasiekėm 2018 metus ir pagaliau yra rengiamas pirmasis parlamento pranešimas. Tikiuosi, kad jis atneš gerų rezultatų ir padės išspręsti jau kurį laiką žmonėms problem, aktualią problemą. Ačiū. Dabar komisijos atstovai žodis. A to już ustalcie Państwo, kto pierwszy z Państwa między sobą. DG Grow ir DG Jas atstovai, nežinau, kurias nori pradėti pirmas. Much, Mr. Labai ačiū. Europos Sąjungoje tokių tendencijų pastebima ir su jomis reikėtų labai greitai kovoti. Europos komisija, kaip pirmininkas sakė, ką Europos komisija padarė nuo to laiko? kai e, praėjusiu metu pavasarį buvo pradėta kalbėti aptariama vartotojų direkt, informavimo direktyva. Ir labai aiškiai pasakyta, kad klaidinanti informacija testavimo metodika, kad būtų atlikti tyrimai su tais maisto produktais, kurie yra ženklinami pristato programos, apie kurios kalbėjo ponas Nekov. Yra rengiamas dar vienas projektas, kuris prisidės prie e, šio, jeigu jis bus tęsiamas, tas bandomasis projektas, jis taip pat ištirs nemaisto produktų kokybę. Baigdamas galiu pasakyti, kad lauksime IMKO ir ponios Halovos pranešimo, kuris turėtų būti pristatytas kovo mėnesį. Ačiū. Ačiū pirmininkė ir Labadiena visiems. Noriu tik pridėti kai ką prie to, pasakė mano kolega iš DG Grow. Mes taip pat esame pasiryžę gyvendinti atitinkamą veiksmų planą. Šį veiksmų planą parengėme kad, na, nacionalinės institucijoms, kuriant gebėjimus ir atliekant e, bandymus. Mes ir toliau teiksime šią paramą. Galima prašyti e, subsidijų ir paraiškos gauti paramą bus vertinamas balandžio pabaigoje. Dėl BSE skiriuose vartotojams bus kalbama apie šį klausimą. Galiu pasakyti, kad dabar jau nagrinėjame dvigubų standartų produktuose klausimą, kaip e, sudėtinę vartotojų teisės aktų pakeitimų dalį. Borzanė Olga Sechnalova, įmanėm naugų dobro Ačiū. Noriu visiems padėkoti už išsakytas nuomonės. Panašu, kad bendradarbiavimas mitetai teiks nuomonės. Mes jau pradėjome teisės aktų keitimo procesą ir tai turi įvykti kiek įmanoma greičiau. Ponas Dantan teisingai pastebėjo, yra skirtingų sūrių, sūriai gali būti skirtingų skonio, tačiau e, tuomet e, sūrius reikėtų saugoti, taip vadinamą saugomą geografinę nuorodą, jeigu jie yra gaminami konkrečiame regione. Tačiau nėra sažininga e, pardavinėti sūrį tokioje pačioje pakuotėje ir kitą sudėtį į tą pakuotę įdėti. Ir žinoma, ponas Anjų pasakė, kad e, galbūt čia viskas kur kas paprasčiau negu atrodo, tačiau ne, jeigu jūs perkate vieną produktą Junktinėje karalystėje, o kitą Bulgarijoje, jūs matote tą pačią etiketę ir tikitės, kad produktas bus tas pats. Taigi, sakykime, ingredientai net bus nurodyti tie patys, tačiau, sakykime, vienoje šalyje bus daugiau ryžių, kitoje daugiau mėsos. Turime nuo kažko pradėti. Ir čia mes atstovavome piliečiams. Mes kalbame apie solidarumą. Apie tai kalbame kasdien ir mes turime dirbti tam, kad solidarumą ir sažiningumą bendroje rinkoje užtikrina. Kartais paklausė servise, ar aš noriu naudoti originales atsarginės dalis ar Kinijoje gamintas dalis. Na, o dabar pereisime prie kito klausimą. Tai yra komisijos DG Agri pristatymas, santropų naudojimas, etiketės ir 67 reglamentas 2000. Pradėjus konsultacijas su valstybėmis narėmis buvo parengti deleguotieji aktai ir etiketės bei gaminio pristatymas. Norima suderinti teisės institucijoms. Konsultavome su ekspertais, valstybėmis narėmis, vindarystės sektoriaus atstovais ir vykdėme taip pat ir pilietinį dialogą, dialogą su visuomenė. Vienas iš prašymų nuskambėjusių konsultacijoje buvo užtikrinti paprastai interpretuojamus teisės aktus vindarystės srityje. Tuos teisės aktus buvo prašyta e, pateikti viename e, teisės akte. Taigi šis teisės aktas yra 607-2009 ir sausio mėnesį buvo pristatytas deleguotojo akto projektas. Jis buvo pakeistas atsižvelgiant į valstybių narių komentarus ir taip pat teisės tarnybos komentarus. Gegužės 17 dieną vyks kitas ekspertų susitikimas. Tikimasi, kad bus nubalsuota dėl įgyvendinimo aktų ir kad valstybės narės e, tiems aktams pritarps. Taigi deleguotosius aktus tikimasi patvirtinti birželio 7 dieną e, taryboje ir vėliau jos tvirtins parlamentas ir komisija. Taigi suteiksiu žodį ponui Ofri, kad jis galėtų pristatyti deleguotą į aktą, o paskui vyks diskusija. Prašau, ponas Nofri. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Komisija patikė pasiūlymą dėl pristatymo geografinių nuorodų ir tradicinių terminų sudarinimo vyno sektoriuje. Vyko tarpžinybinės konsultacijos ir projektas bus patvirtintas komisijos per ateinančius kelias mėnesius. Komisija dirbo artimai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir gamintojų atstovais mes sugebame suprasti kitų poreikius ir interesus ir komisija yra įsitikinusi, kad proceso pabaigoje visos interesuotos šalys bus patenkintos. Tai yra proceso dalis susijusi su antrinių teisės aktų suderinimu su Lisabono sutartimi. Tai jau tau reikėjo seniai padaryti ir tai yra labai svarbu, kalbant apie vyno sektoriaus plėtrą, kad priderintos ir teisiškai racionalios galiotų tais reglamentas atveria galimybės šiek tiek patobulinti dabar galiojančias nuostatas. Šiame reglamento projekte komisija įtraukė tokius patobulinimus. Leisti naudoti simbolius ir vengti taip pat, kad būtų vienodas šriftas naudojamas. Taip pat skyriuje pagal naują reglamentą bus galima iš esmės viską supaprastinti, kalbant apie registravimo procedūras ir produktų specifikacijų pakoregavimus. Visą tai yra suderinta su kitais maisto sektoriais. Taip pat bus aiškus kompetencijų paskirstimo tarp laikotarpis analizai. Tokiu būdu komisija galės susitelkti tik ties esminiais paraiškos elementais ES lygmenių ir bus vengiama tikrinimų dubliavimo, turint omenyje tai, kas jau buvo atlikta valstybių narių lygmenių. Taip pat, e, su kuriomis komisija pasirašusi priekybinius susitarimus, galiausiai ryšys tarp šio reglamento ir maistinės informacijos ženklinimo bei ingredientų ženklinimo. Po to, kai buvo patvirtinta komisijo ataskaita 17 metų kovo mėnesį, vindariai mes norime pasinaudoti 607 reglamento suderinimo galimybę ir pateikti naujas ženklinimo nuostatas, kalbant apie ingredientų išvardymą, ta, kad, išvardymą tam, kad vienodas požiūris būtų taikomas. Komisija kaip ir supranta tokį požiūrį, tačiau komisija mano, kad tokie du procesai yra atskiri tiek erdvės, tiek laiko prasme. Nes viena vertus prievolė pateikti informaciją apie ingredientus ir maisnės medžiagas yra susijęs su bendru e, informacijos vartotojų reglamentu ir komisija negali nukrypti nuo to reglamento teikiant informaciją vartotojams per antrinių žemės ūkio teisės aktų pakoregavimus. Kita vertus, komisija aiškiai pirmiausia pasirinko tokį variantą, kad sektoriui reikalingas savireguliavimas. Tačiau, jeigu savireguliavimo procesas nebus sėkmingas, tuomet komisija svarstys teisėkuros variantus pagal turimas galimybės. Na ir atėjo laikas pasinaudoti galimybę šios svarbus vyno teisės aktus suderinti su Lisabono sutartimi ir komisija tikisi, kad Europos parlamentas visapusiškai pritars šiam deleguotajam aktui. Dėkuoju, pirmininkė.